svarbu vaidmenį ir kurie buvo m, mm, dideli autoritetai. Kaip jau minėjau, šis posėdis yra baigiamas. Norėčiau visiems jums padėkoti už tai, kad šio